Kolegos, jeigu esate pasiruošę, galime pradėti. Prašau visų susėsti. Ačiū. So, colleagues... Kolegos, dabar vyksta bendras posėdis su Teisės reikalų Libe komitetu pagal 55 taisyklę. Labai džiaugiuosi, kad čia lankosi Matė Delvo, kito komiteto vicepirmininkė. Kartu balsuosime dėl teisingumo programos. Prieš mus pradedant balsuoti, noriu paprašyti Heidi Hautalą, jūri komiteto vardu ar e, kito pranešėjo, Želaidin pasisakyti. Ne, nenorite pasisakyti gerai, tada galime pradėti balsuoti ir praž... turite turėti elektroninę kortelę. 101 pakeitimas, pradedame balsuoti. Ir kolegoms iš jūri noriu pasakyti, kad balsuojame elektroniniu būdu. 101 pakeitimas, pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavote? Gerai, padarysiu trumpą pauzę, kad visi įsikurtų. Na, nesusižeiskite, sėskite atsargiai. Dar vis galima balsuoti ir visi balsavote. Matau, kad ateina pranešėja. Palauksiu, kol ji balsuos. Ar jau baigt? Ne, ne, dar galime balsuoti, prašom. Okay, the rapporteur has voted. Taip, mm, taip, balsavo abu pranešėjai. Balsavimas baigtas. The machine can't cope with that long uh, delay. Panašu, kad aparatūra nesusitvarko su tokiu ilgu balsavimu. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pirmas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antras kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 122 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, ne dar nebaigtas. Dabar balsavimas baigtas. Pritarta. Trečias kompromisas. Kompromisis pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 3A kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 129 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 130 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 131 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 132 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas 133 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas 134. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Devintas kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Penktas kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pritarta. 142 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kont 21. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Šeštas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntas kompromisas. Aštuntas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. FAM 29. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Bač 7. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 151 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Kont 25. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 152 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 153 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dešimtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 11 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. FAM 2. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 12 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 13 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 14 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 55 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kont 4. Pratedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. FAM 7. Pratedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kont 5. Pratedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 57 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 58 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. FAM 8 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 15 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 61 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 16 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 67 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. FAM 10. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 17 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 70 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. FAM 13. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 18 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 19 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 20 kompromisas pradedame balsuoti. Pasavimas baigtas. Pritarta. 78 kompro... pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kont 10 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 21 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Atrodo, kad viskas gerai. Ar galvojate apie 79 pakeitimą, Žamary? Prašau, Žamary. Taip, jūs galvojate apie 79. Atsiprašau, iš tikrųjų. Grįžkime prie 79 pakeitimo. Balsuokime dėl 79 pakeitimo ir kol kas atšaukėme balsavimą dėl 21 kompromiso. Taigi 79 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Na, kolegos, atsiprašau, sako pirmininkas. 21 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 22 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 23 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 24 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 808 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 7, 25 kompromisas. Ne, atsiprašau. FAM 17. FAM 17. Pradedame balsuoti. Antra mano klaida. Balsavimas baigtas. Pritarta. 25 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas pritarta. 93 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. E, budget 2, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Budget 3, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 27 kompromisas. Dvidešimt septintas kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, pritarta. Dabar 95 pakeitimas, pradedame balsuoti. Ne, nebalsuojame dėl jo. Tik jeigu kompromisas patvirtintas, tai reikia balsuoti dėl 95 pakeitimo. 95 pakeitimas. Pradedame balsuoti, balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kont 15. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta kon 16. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 28 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta budget 4. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 11 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 99 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 29 kompromisas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ir dabar, pažiūrėt, vienas pradedame balsuoti. Balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar pas, galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, 46 už 6 prieš 2 susilaikė. Sveikinu ponę Hautalą ir poną Vaitenholzerį. Sveikinu kolegos. Ačiū. Ačiū kolegoms iš jūri komiteto. You have, uh, you go on with your meeting. No, no we have more votes. We have more votes. So. So, um, colleagues, if... Taigi, kolegos iš Libė komiteto, prašyčiau pasilikti jūsų ir balsuosime toliau. Tiesiog perkraunam aparatūrą ir kolegos iš jūrė, e, nežinau, kaip čia mandagiau pasakyti, bet jie išeina iš salės ir mes toliau balsuosime tik tai mūsų komitete.